įvardyjamos e, šių nelaimių priežastys ir įmamasi aktyvių veiksmų, kad problema būtų išspręsta. ES valstybės narės privalo imtis miškų atsodinimo veiksmų Vengrija. Šį darbą laiko prioritetiniu šiais metais e, skiria dvigubai daugiau lėšų nei anksčiau miškų atsodinimui. Ačiū. Poniai Tot. Dabar kalbės ponia Burkhardt. Vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Amazonės miškų gaisrai nėra tik gamtos nelaimė. Jie vyksta taip pat ir dėl žmonių kalties. Miškai yra deginami, kad atsirastų laisvos dirbamos žemės plotų. Mūsų vartotojiškas elgesys e, prie to taip pat prisideda, e, kaip ir e, komisijos, tik tai tušti žodžiai, kurių niekas nepaverčia darbais, jeigu mes nepritarsime es Merkosur laisvos priekybos susitarimų, kuriame būtų aiškios privalomos nuostatos dėl to gražų miškų saugojimo ir įsipareigojimai kovai su klimato kaita, tai nieko nepasieksime. <clears throat> Matome, kaip šiuo metu elgesi Brazilijos prezidentas. Turime sustabdyti miškų gaisrus. 20 metais ES gali parodyti pavyzdį likusiam pasauliu, pasirašant tarptautinius laisvos priekybos sustarimus ir gyvenant Paryžiaus susitarimą. Kita savaitė, penktadienį, šimtai tūkstančių jaunų žmonių vėl išeis į gatves ir negalime nuvilti jų pasitikėjimo. Ačiū, dabar kalbės Frederik Rys. Ačiū, ponė pirmininkė, malonu matyti jūs sėdint pirmininkaujančiosios kėdėje. Ir taip pat noriu padėkoti komisijos nariu Vėlai, tai galbūt yra vienas iš paskutinių jo sustikimų su mumis. Amazonės miškų gaisrai yra turbūt e, didžiausio masto visame pasaulyje. Jie trikdo taip pat e, ir diplomatinius e, tarptautinius santykius Bolsonaro ir Moraleso vyriausybių pozicija tikrai yra pasibaisėtina šių gaisrų akivaizdoje, nes degant miškams į atmosferą patenka uh, tie CO2 kiekiai, kuriuos jau daugelį šimtmečių tie miškų plotai sugeria. Ir tos išdegusiuose plotuose bus auginama soja, kukurūzai, kitos kultūros, galvininkystė kultivuojama ir šie produktai bus po to gabenami į Europoje. Aš manau, kad būtina E, šiems e, produktams e, numatyti atskirą ES ženklinimą, kad nepirktume iš iškirstų miškų regionų užaugintų produktų. Ačiū ponerys, dabar Marytų sa vieną minutę kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Amazonas miškai e, dega ir e, ta ugnis naikina paskutinės <clears throat> barikadas e, susijusias su kova su klimato kaita dėl ekonominių interesų ir aukojamos gamtos teisės. Amazonas regione nusavybė <clears throat> yra atiminėjama miškai, deginami žmonės išvaromi iš savo gyvenamų vietų viskas paliekama stambiųjų koncernų, žemės ūkio koncernų valiai, kuriems e, negaliojatiems koncernams, toms įmonėms jokios taisyklės, jos yra vienas iš didžiausių teršėjų pasaulyje. Kaip mes galime taikstytis e, su <clears throat> tuo, kad, e, pavyzdžiui, dvi stambiausios naftos bendrovės Europos neįsipareigoja laikytis Paryžiaus susitarimo. Turime aiškiai kalbėti apie planetoje vykdomą ekocidą. Jūs kalbate apie būtinybę e, ginti europinį gyvenimo būdą, kada jūs ginsite tokį gyvenimo būdą, kuris e, bus e, skirtas mūsų ateičiai išsaugoti. Ačiū, ponė Tusa. Sėra Riego dabar kalbės vieną minutę. Gracias, señora presidenta. E, dėkui, pirmininkė. Dega Amazonija. Ir nebeliko laikai, laiko mūsų planetai. Dabar, esant tokiai kriziai ekologiniai, turime griežtai, tvirtai e, elgtis. Matome, kad e, nyksta bioįvairovė, taip pat, kad naikinami yra dregnėje atogražų miškai, E, praranda teritorijas vietos gyventojai ir taip yra dėl to, kad veikia nekompetentingai Bolsonaro iš jo kraštinių dešiniųjų vyriausybė siekia e, tik tai pasidaryti piragu tarp e, didžiųjų oligarchų ir ES turi neleisti, nefinansuoti tokios politikos ir neleisti, kad neofašistas galėtų naudotis mūsų paramą. Mums reikia tam tikrų konkrečių uh, E, veiksmų. Pavyzdžiui, reikia sustabdyti Merkosiur, nes tai yra problemos dalis. Mes e, turėtume nutraukti importą masinį e, mėsos, pavyzdžiui, ir nebegalime būti bendrininkais tų, kurie sėja mirti. Dėkuoju. Kiitokset, edustaja Reigo. Haluaisin nyt tehdä... Ačiū, ponė Riego. Dabar aš pati kai ką norėčiau pasakyti. 20 žmonių paprašė kalbėti. Ir kiekvieno žodis svarbus. Dar 12 prašymų gauta, kurie nepriklauso kalbėtųjų sąrašui. Aš perskaitysiu pavardės, kuriems suteiksime žodį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 Toliau kalbės ponė, ponė Bentelė, vieną minutę. Liebe Kollegen, liebe Zuhörer, die Nach Mėly kolegos, ponė pirmininkė, vaizdai ir žinios iš Amazonės regiono kelia siaubą, daugelis kolegų apie tai jau kalbėjo. Turint omenyje, kad miškai dega ne tik Pietų Amerikoje, tačiau Rusijoje, Kanadoje ir Konge. Ir taip pat Europos Sąjungoje dideli miškų plotai e, mums kelia uh, rimtą susirūpinimą kyla klausimas, ką galime padaryti, kad išsaugotume e, tas natūrales CO2 saugyklas. ES čia turi, turi laikytis vieningos pozicijos ir pasirašant laisvos priekybos susitarimus. ES turi padėti ant svarstyklių visų 28 valstybių narių politinį svorį. Turime aiškiai įsipareigoti kovą su klimato kaita, e, padaryti e, nedalomą, e, padaryti neatsiejamą mūsų visomosios pagalbos sudėdamąją dalimi. Aš taip pat pasigendu atitinkamų nuostatų dėl klimato kaitos ir Jozefo Borelio ir kitų kolegų pareiškimuose. Mes turime skatinti atitinkamas iniciatyvas ne tik es viduje, tačiau ir visame pasaulyje, nes skatiname vystomai bendradarbiavimą ir e, miškų atsodinimą. Taigi per artimiausias savaitės mes turėtume pasinaudoti galimybę ir atinkamai pakeisti vystomosios pagalbos priemonės nuostatus. Kalbėta viršioje skirtą kalbėjimo laiką, dabar kalbės Izabel Santos vieną minutę. Aš prašau. Prašau laikytis kalbėjimo. Apribojimų. Dabar Santos, ačiū pirmininkė. Turime spręsti šitą problemą ne tik dėl miškų naikinimo, bet ir žmogaus teisų pažeidimų. Tų atvejų tiesiog astronomiškai padaugėjo. Smurtas nukreiptas prieš čia buvius gyventojus. Du genčių lyderiai, vyresnėji, kurie taip pat buvo ir žmogaus teisų gynėjai, buvo virželio mėnesį nužudyti, užpulti ir nužudyti. Ir tas tokių nukentėjusių žmogaus teisų gynėjų sąrašas yra daug ilgesnis. Jie patiria išpolius, grasinimus. Ir ES turėtų ryštingai duoti atkirtį Brazilijos politikai vadovai aiškiai pasakė, kad Amazonės regione kasyba ir žemės ūkis tęsis dar didesniu mastu. Tai aiškiai rodo, ką jie darys. ES negali užmėgti akių ir nematyti ten gyvenančių žmonių interesų. Turime pasinaudoti visais mums prieinamais tarptautiniais įrankiais, kad apgintume Amazonę miškus ir vietinių žmogaus teisės. Ačiū. Toliau. Pone Kalisbru. Gerbiama pirmininkė. Degantys Amazonės miškai tai gili krizė visam pasauliui. Brazilijos prezidentas Bolsonaro aiškiai parodė, kad jam tai nerūpi, jis atsakomybės neprisims. Atvirkščiai, jis pareiškė, kad kartu su Trumpu nori pasitraukti iš Paryžiaus sustarimo. Protestai, taip pat ir ES, padarė tam tikrą įspūdį. Jeigu rimtai norime prisimti atsakomybę už klimatą, už Paryžiaus sustarimą, tai turime naudoti uh, priemonės, pavyzdžiui, Merkosūro priekybos sustarimą. Jis rūpi ne tik mums, bet ir Brazilijai. Tai ekonomikos reikalai, tai unikali proga mums pradėti daryti spaudimą Brazilijai, iškelti labai aiškių reikalavimų. Brazilijai pasinaudokime šitą priemonę. Ačiū. Toliau kalbės ponas Gerero. Vieną minutę. Ačiū. Gerbiama ministrė, komisijos nariai, faktai kalba patys už save. ES didelė dalimi atsakinga už Amazonės naikinimą. Aš turiu omeny žemės ūkį ir juk mes importuojame soją, sojos pupeles iš Brazilijos. O tai, ką mes valgome, tie maisto produktai, būtent tai ir yra priežastis, kodėl miškas naikinamas. Todėl norėtume, kad būtų sustabdytas Merkosūro sustarimas ir kad būtų sustabdytas importas sojos ir kitų maisto produktų iš tos šalies. Tai būtina Amazonijai ir bioįvairoviai apsaugoti, taip pat vietiniams gyventojams apginti. Ačiū. Toliau. Valas, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Galvijo auginimas, be jokios abejonės, yra viena iš priežasčių, pagrindinė priežastis, kodėl naikinama Amazonė. Norint sustabdyti tą naikinimą, reikia sumažinti paklausą. Brazilijos jautienos paklausą, bet pagal Merkosūrą įvyktų atvirkščiai. 90 procentų yra pagaminama Brazilijoje. Ir galvijų auginimas didina spaudimą miš, miškams. Taip pat ir sojų sodinimas turi tokį poveikį. Yra įvertinta, kad maždaug ketvirtį Amazonės sunaikinimo sukelia tie visi naujas teritorijas persikintys galvijų augintojai. Kovo mėnesį buvo paskelbti tvarumo kriterijai dėl bio kūro. Ir ten buvo pasakyta, kad neturėtų bio kūras būti gaminamas miško gamtos sąskaita. Ačiū. Toliau. Kolan Österle. E, Dėkuoju, gerbimo pirmininkė. Priekybos susitarimai atspindi ir mūsų atsakomybę dėl gaisrų Amazonijoje, nes mes importuojam produktus, pavyzdžiui, soją ir jautieną, kurie yra išauginti naikinant miškus. Ir mes turime e, siekti, kad atsirastų tvarus miškų valdymas, e, taikant privalomas e, nuostatas ir gyvenant Paryžiaus sustarimą, pavyzdžiui, dabar nėra numatyti jokių sankcijų dėl to, kad nesilaikoma įsipareigojimų. Ir Merkosur sutartis šiame kontekste yra labai svarbu. Mes e, taip pat turime kalbėti apie biologinę įvairovę. Ir tai buvo mūsų rinkimų kampanijos dalis. Mes turime ginti vartotojus, remti žemės ūkio pramonę, ginti mūsų aplinką nuo taršių užsienio gamintojų. Ir matome, kad dabartinis Merkosių sustarimas neatitinka tų e, reikalavimų ir neprisideda prie padėties Amazonijoje gerimo. Dėkuoju. E, dėkuoju. Toliau pasisakys ponia Van Bremt. Prašom vieną minutę. Ačiū pirmininkė, sveiki komisijos nariai, malonu iš matyti. Vykstančią svarbią diskusiją noriu pastebėti, kad e, visos Europos parlamento frakcijos vieningai smerkia tai, kas vyksta Amazonės regione ir tai rodo, kad ES gali e, patvirtinti, laikytis vienodos pozicijos, gali parodyti dantis ir uh, Tai yra vienas e, e, iš tokių dantų parodymo būdų, yra e, mūsų prekybos politika, siekis, kad tvaraus vystimosi tikslai būtų įtraukti laisvos prekybos sustarimus, užtikrinant, kad būtų sustabdytas miškų kirtimas. Turime pasiekti, kad privalomais taptų tvarumo skyriai tose susitarimuose Ir kad visi matytų, kad e, Europos parlamentas taip pat gali parodyti dantis e, garsiausiai reikalaudamas toje diskusijoje nutraukti miškų naikinimą Brazilijoje. Ir tai turėtų tapti mūsų ateities politikos pagrindu. Taigi pasinaudokime savo dantimis per ateinančius metus siekdami šių tikslų. Ačiū, poniai Fambremt. Eh, Toliau pasisakys ponė Bilbao Barandika. Vieną minutę. Dėkui, pirminkė. Mes matėme baisius eh, gaisrus Amazonės regione, nuo jo nukentėjo vietos gyventojai. Tai e, taip pat yra e, labai žalinga ekonominių požiūrių, nes mes tarsi palaikome netvarę e, netvarias priemonės. Ir aš norėčiau pasidžiaugti taip vadinamu Leticijos paktu, kuris pasirašytas rugsėjo 6 dieną Bolivijos, Brazilijos, Kolumbijos, Ekvadoro, Gojanos, Peru ir Surinamo ir tas e, susitarimas tarsi dar kartą pakartoja tų šalių įsipareigojimus įgyventi tarptautinius susitarimus ir Paryžiaus e, susitarimą. Ir mes turime e, siekti, kad tos priemonės, kurias įgyvendint šalis, bus veiksmingos. Taip pat turime veikti patys, pavyzdžiui, importuoti tik tai tokius produktus, kurie būtų išauginti atsižvelgiant į aplinką, aplinkos reikalavimus. Ir priešingai e, išauginti produktai neturėtų patekti į jokią rinką. Ir mes turime stiprinti savo autoritetą ir interes, vertybės iškelti virš interesų. Dabar O'Sullivan, vieną minutę, prašom, žaliu vardu. Dėkui, pirmininkė. Mes su siaubu stebėjome tuos miškus Amazonijoje praeitą vasarą. Dažnai taip atsitiko dėl aplaidumo, dėl veiksmų tam tikrų e, Bolsonaro režimo, bet ir mes turime prisimti savo e, kalties dalį. Mes e, galvojame pirmiausiai apie pigę jautieną, o jos auginimas prisidėjo prie miškų naikinimo. Mes turime ieškoti atsako sprendžiant šią situaciją ir aš uh, E, džiaugiuosi, kad mes ne, galvojame apie tai, kokia priekyba prisidėjo prie e, tokios situacijos. E, matome, kad dabar priekybos sutarimai tarsi e, palankus yra e, miškų naikinimui ir mes turime siekti, kad taip nebebūtų. Ir, e, Pavyzdžiui, dabar Bolsonaro politika tarsi kertasi su siekiu apsaugoti aplinką. E, mes uh, uh, matome, kad ta uh, pramonė, kuria dabar yra plėtojama, neužtikrina ekonominės gerovės, gali taip pat paveikti Brazilijos ilgalaikę ateitį ir mes turėtume galvoti apie tos dalykus ir pritarti parengtai rezoliucijai. Dabar Jose Manuel Fernandes. Vieną minutę, prašom. Dėkui, pirmininkė. Kolegos, turime kovoti su klimato kaita ir dėl to reikia veikti sutelktai E, kovojant su klimato kaita, miškai yra labai svarbus. Ir mes turime veikti solidariai, turime apsaugoti Amazonijos miškus. Devynios šalys, devyniose šalyse yra tie miškai, ne tik Brazilija, aišku. Europos Sąjunga e, taip pat e, patyrė miškų gaisrų ir mes turime padėti pasauliui, e, nesigėjome tam tikros e, patirties. 17 metais, pavyzdžiui, mano šalyje e, buvo labai išplitę gaisrai, žuvo daug žmonių. Mes turime daug dėmesio skirti prevencijai. Tai turi būti svarbia, svarbiausias dalykas. Mes turime bendradarbiauti, teikti finansavimą, gyventinti programas kurti specialius fondus, kad užtikrintume uh, jog Amazonijoje ir kitose teritorijose bus laikomasi žmogaus teisų, reikia akcentuoti tvarumą, nes tai susijęs su mūsų prievolėmis. Dėkuoju, ponė Fernandės. Dabar kalbės Liuena. Prašom vieną minutį. Sveiki visi, ponios ir ponai. Vyksta E, diskusijos apie tai, kaip naikinami miškai, e, drėgnėje to gražu miškai, bioįvairovė. Mes neturėtume pasiduoti. Galima suderinti privačius e, interesus, pramonės interesus žemės ūkio ir aplinkosaugos politiką dar nuvystymasi. Jūs sakėte, kad Reikia pasakyti, kad reikia riboti importą tam tikrų produktų iš tų teritorijų, nes jie pagaminti nesilaikant reikalavimų. Ir mes e, turime kovoti su tais, kurie neigia klimato kaitą, bet mes turi, galėsime laimėti, jeigu ryštingai veiksime ir nuosekliai, sutelktai. Ačiū. Elsi Katainen vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Miškų gaisrai mums primena taip pat ir tokius klausimus, kaip tvarus vystimasis, Merkosur laisvos prekybos susitarimas, būtinybė įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, gyvenant Merkosūro susitarimo nuostatas būtina laikytis tvarumo principo, įtvirtinant atitinkamus standartus turime sukurti atitinkamas tam sąlygas. Ir mm, Brazilijai turime apie tai aiškiai pasakyti. Naujasis komisijos narys privalo pabrėžti, kad būtina užtikrinti mm, tvarų miškų išteklių ir medienos naudojimą. Medienos naudojimas turi daug teigiamų aspektų, tačiau mūsų vartojimo politiką būtina geriau koordinuoti ir būtina atidžiau įvertinti visus aspektus. Ačiū poniai Katainen. Pons Holmgren. Förra veckan hade jag möjligheten att träffa två representanter för Ačiū. Praeitą savaitę sustikau su Amazonės vienos genties atstovais. Jų kaimas sudegė dėl gaisrų. Amazonė ir toliau dega. Ir jų reikalas yra mūsų visų reikalas. Bolsonaro grasina pasitraukti iš Paryžiaus sustarimo. Faktiškai jisai grasina padidinti miškų naikinimo mastą. Pats laikas jį sustabdyti, nes e, Amazonė tai ko gero jautriausia mūsų planetos gamtos vieta. <clears throat> Negalima didinti sojos auginimo, mėsos auginimo plotų, jeigu tai kelia grėsmę atogražų miškams. Turime pastelti Merkosur sustarimą. Paklausiu komisijos, kaip jį užtikrins, kaip jį pasirinks tarptų dviejų dalykų. Viena vertus išsaugoti to gražų miškus, kita vertus apsaugoti ES priekybos interesus. Ačiū toliau. Bernhuber, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuo metų pradžios Amazonės regione jau išdegė 6000 km2 miško. Tai atitika 8 procentus visos Austrijos teritorijos. Komisijos narys minėjo, kad šiandien 80 procentų e, iškirstų miškų plotų naudojami žemės ūkio reikmėms. Tai yra e, mastai, kurių negalima lyginti su Europinio, Europos žemės ūkiu. Jeigu Europa nieko neveikdama stebės, uh, E, kaip yra naikinami atogražų miškai, situacija taps dar blogesnė. Mes negalime tuo pačiu metu dar ir importuoti mėsos iš Merkosūro e, šalių, turint omenyje, kad mūsų ūkininkai gali pagaminti lygiai tiek pat ir tokios pačios e, kokybės maisto produktų. Todėl aš raginu įvesti jautienos importo draudimus e, iš Merkosūro šalių į ES, kaip siūlė pirmininkaujantį Suomiją. Ačiū, ponai Bernhuber. Patricijų Toja dabar vieną minutę kalbės. Grazie, prezidentė. Ačiū. Amazonė dega, dega žemė, kuri 20 procentų degonės sukuria, taip pat dega gentys, jų kultūra ir įvairovė žmonės ir politiniai lyderiai sukėlė šitą miško naikinimo katastrofą. Tai yra kapitalizmo grimasos. Yra tam tikras posakis. Galima persakyti taip. Gerai gyventi tai yra santykis, tinkamas santykis tarp žmogaus ir jį supančios aplinkos. Verta susimastyti mums sąjungoje apie tai. Mums reikia drąsos pasitelkti Merkosūrą ir įvesti griežtesnius kriterijus aplinkos apsaugai. Tos šalis, kurios nori eiti vystimosi keliu, jiems e, Europa turėtų padėti, be kita ko ir padėti atsodinti tuos miškus. Ačiū poniai Toja. Dabar kalbės Mets vieną minutę. Tarp 1920 e, metų ir 2016 praradome maždaug 800, 800 futbolčių dydžio miško teritorijos. Mes importuojame genetiškai modifikuotą soją, skatindami masiškai naudoti pesticidus mūsų gyvūnų pašarams. Europos Sąjunga viena vertus e, rengia e, miškų atsodinimo strategiją, kita vertus e, skatina masišką gyvūnų pašarų importą. Amazonas miškai degė ištisas e, savaitės ir mes turime taip pat prisimti savo atsakomybės dalį, elkimės nusekliai ir neleisime importuoti iš iškirstų miškų plotų e, žemės ūkio produktų ir padarykime galą Bolsonaro savivaliai ir agrokoncernų nebaudžiamumui. Pone Spiraki, dabar vieną minutę kalbės. Kyrie Prodre, όλοι εδώ σε αυτή την αίθουσα ζητάμε επιγόντω. Pirmininkė, visi reikalauja apsaugoti Amazonę. Jeigu sunaikinimas pasieks 30 procentų, nieko atkurti nebegalėsime. Bolsonaro ir jo administracija nesirūpina šitais dalykais, jam miško sunaikinimas nerūpi. Merkosūro susitarimas tai ta stipri priemonė, kuri mums galėtų padėti. Susitarimo esmė laisva priekyba. Merkosūro susitarimas siejamas su Paryžiaus susitarimu ir keliamas reikalavimas Braziliją atsodinti 12 milijonų hektarų. Galų gale turime priemonę ir galime daryti spaudimą. Indone, Indonezijos arba Sibiro tokių susitarimų neturime. Miškai turėtų būti valdomi tvariai ir tai, tuo turėtų būti pasirūpinta ir už ES ribų. Ačiū. Metzola pastarosiamis savaitėmis visas pasaulis pasibaisėjęs stebi, kaip dega Amazonė, Sibiras, Aleska ir taip toliau ir taip toliau. Klimato kaita, miškų naikinimas, kokio niekada istorijoje nėra buvę, visa tai pripildo mūsų dangų juodų dūmų. Ir norint spręsti šias problemas neužtenka pasiūsti keletą kandžių žinučių Twitter'yje. Jeigu nieko nesimsime, mūsų vaikai ir anūkai skaudžiai už tai sumokės. Mūsų planetos išteklių dabartinis naudojimas nėra tvarus. Sugebėjome pakeisti tendencijas su plastiku, su kitais dalykais, bet to neužtenka. Europa turi imtis lyderystės. Greta Thunberg kalbėdamas savo kartos vardu, privertė politikus panikuoti ir jos išsigasti. Dabar mes turime imtis kažko panašaus. Ačiū, Evren dabar. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Padėtis Amazonės regione katastrofiška. Bet e, miškų kirtimo rykštė yra pasaulio masto. Reikia galvoti ne tik apie tą regioną. Pavyzdžiui, Liepos mėnesį Indo... nuo Liepos mėnesio Indonezijoje e, dega masiškai miškai. Ir mes priekybos tarimais neįveiksime šios problemos. Mes turime e, reikalauti privalomų priemonių Reikia, aišku, daug metų, kol susitarėma dėl priekybos susitarimo, bet dabar mes turime veikti greitai. Vystomoji pagalba yra trumpalaikis veiksmingas būdas padėti. Ir tai gali būti spaudimo priemonė valstybėms, kurios nieko nedaro, kad kovotų su miškų kirtimu. E, taip pat e, labai dažnai žinome, kad žemdirbiai e, prisideda prie miškų naikinimo tam, kad plėstų savo e, kultūras. Turime prisiminti tai. Dabar pasisakys ponas Varborn. Mes e, patyrėme, matėme miškų gaisrų ir Švedijoje. Valstybių narių parama buvo labai svarbi. E, 139 e, e, Lenkų gaisrininkai atvyko padėti mums. E, gaisrai yra problema žmonėms, bet taip pat ir gyvūnams, aplinkai. Aš suprantu ir užjaučiu Brazilijos žmonės. Mes turbūt e, neturėtume dabar sakyti, kad reikia nustoti prekiauti su Švedija dėl to, kad Švedijoje degia miškai. Kairieji daro didžiulę klaidą, bandoma naudotis šią e, praždingą situaciją ir siūloma sustabdyti susitarimą Merkosurių veikimą. Aš noriu pasakyti, kad to susitarimo gyvenimas neužgesins e, Amazonijos miškų gaisrų. Priešingai, šis susitarimas vers pasirašęs Merkosur suima šalis įgyvendinti Paryžiaus tarimus, plėtoti dar nežemdirbystę, taip pat prisidės prie geresnio gyvenimo, didesnio augimo. Tai reiškia, kad prekės paslaugos atpiks. Todėl mes turėtume visų valstybių narių vyriausybės ir kolegas paskatinti prisidėti prie spartaus šio sustarimo e, ratifikavimo. Dėkuoju kolegai Vabon. Dabar spontaniškos diskusijas. Ir e, ponė e, Hautelai jau sakė, kad e, kam bus suteiktas žodis. Septyni galės pasakyti kolegos. Ponas Ečeveriai. Ponas pirmininkė, komisijos narybėlė. Keletas paprastų faktų. Amazonės miškai e, išleidžia 80 procentų deguonės į atmosferą. Dabar milijonai vietos gyventojų gyvena pavojuje. E, miškų kirtimas prisidėjo prie e, miškų gaisrų. Esant Bolsonaro valdžiai 85 procentais išaugo gaisrų skaičius ir didžiulės teritorijos naikinamos. E, jeigu toliau taip bus naikinami Amazonės miškai, e, tai prisidės prie pasaulio atšilimo ir bioįvairovė nukentės, taip pat gyventojai vietiniai nukentės. Ar mes lauksime, kol visi miškai sudegs, kol sudegs mūsų planeta? Ne, turime veikti ir turime pradėti, turėjome pradėti veikti vakar. Uh, Norėčiau paklausti komisijos, kokia jūsų strategija, ką ES daro, kad apsaugotų mus nuo miškų gaisrų visame pasaulyje, kokią galima pasiūlyti finansinę ir kitokią paramą, kad būtų galima sukontroliuoti tuos miškų gaisrus ir juos uh, užgesinti. Ačiū kolegai Salyvai, vyko nedidelis nesusipratimas, jūs būtumėte vėliau kalbėjęs, dabar kalbės kolega Arijas Čeverina. Dėkoju pirmininkė. ES ir Merkosių sutarimas tikrai yra geriausias egzistuojantis mechanizmas apsaugoti Amazonijos miškams. ES, jeigu iš tikrųjų nori būti pasaulio lyderį kovojant su klimato kaita, tai ji nebejotinai turi patvirtinti tą susitarimą. Amazonijos e, drėgnųjų atogražų miškų apsauga, kaip ir kitų e, miškų Afrikoje, Okeanijoje, e, apsauga turi būti siema su darnių vystimos tikslų jungtinių tautų gyvenimu. Kolumbijoje pasirašytas Leticijos aktas septynios valstybės - Kolumbija, Peru, Ekvaroras, Bolivija ir Brazilija tarptų šalių yra E, jos pasirašė sutarimą, kad apsaugotų miškus Amazonijos. Ir pono Makarono pozicija per didžiojo septintuko sustikimą nėra pati geriausia, nes tai siema su vidaus politika ir kyla pavojus dėl daugelio dalykų, dėl kurių sudaryta pastarusius 20 metų. ES Merkosur sustarimas yra galimybė visiems, ne tik prekybos srityje, bet ir apskritai ir pirmiausia aplinkos apsaugos srityje. Ačiū dabar kalbės kolegė Joveva. Gerbiami kolegos, mes jau kurį laiką čia diskutuojame apie tai, kad ES turi parodyti pavyzdį pasauliui kovojant su klimato kaita kad mes turime būti priešakinėse pozicijose. Tai galbūt tiesa, tačiau tiesa yra ir tai, kad ES negali veikti viena. Klimato kaita yra pasaulinio masto problema, todėl turime ją spręsti bendrai. Manau, turime diskutuoti, e, tačiau ne vien tik turime imtis ir konkrečių veiksmų. Kol kas valstybės narės e, neturėtų ratifikuoti Merkosūro laisvos prekybos susitarimo ir mes turėtume ne tik e, kalbėti apie Amazonės miškų gaisrus, tačiau turime ir veikti, neturime vien tik tušiai žodžiais svars, švaistytis, kad klimatas keičiasi, gamta keičiasi, žmonės privalo pasikeisti, nes jeigu nesikeisime, tai visiems mums ateis pabaiga. Ačiū kolegai Jovevai. Dabar kalbės. Čia, čia mums. Ačiū. Kartais uh, sudėtingos problemos patenka ir į platesnės visuomenės dėmesio sritį. Taip, Amazonija, ne vien tik Amazonija miškai grėsia, taip, dega, tai reikia ir daugiau miškų sodinti. Tačiau Europai rūpi biologinė vėrovė, klimato kaita, rūpi čia buvių gyvenimai ir jiems kylančios grėsmės. <clears throat> taip pat ir Airijos žmonėms tai rūpi. Mūsų vartotojiškas gyvenimo būdas daro įtaką visam likusiam pasauliu. Dėl Merkosūro sustarimo, tai man kyla susirūpinimas dėl to, kad <clears throat> dėl siaurų ekonominių interesų e, labų bus e, paaukota aplinkosauga. Ir pažiūrėkime, kaip e, buvo įgyvendami kiti panašus sustarimai. Aštuonis metus užtruko, kol laisvos prekybos susitarimas su Koreja buvo įgyvendintas. Kalbėtoja yra nutraukiama. Ačiū kolegai Čiauns, dabar kolegė Konečina kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Nevaidinkime čia nekaltų avelių. Jau nuo 2000. 17 mes e, diskutuojame apie klimato kaitą, kuomet aš rengiau tinkamą pranešimą, kuris buvo patvirtintas e, parlamente, tai, kad e, prezidento Bolsonaro politika e, skirta to gražu miškams naikinti, mes jau žinome ilgiau nei metus, taigi ne, ne apsimetinėkime čia, kad mus ištiko šokas. Aš noriu paklausti, kodėl ši diskusija nėra tvirtinama rezoliuciją. Mes tik tai apsimetame, kad mums čia problema rūpi ir tiek. Kalbėkime remdamiesi faktais. To gražu miškai yra naikinami, o jie palaiko gyvybę. Taigi padarykime galą miškų naikinimui, padarykime galą gaisrams ir pagaliau tapkime sprendimų, o ne problemų dalimi. Ačiū kolegė Konečina, dabar kalbės kolegė Abramą. Pana pirmininkė, mėly kolegos, šiandien mes e, e, tiek iš kairės, tiek iš dešinės kalbėdami smerkėme ne veiklumą kovojant su Amazonės miškų gaisais, tačiau galbūt atėjo metas nustoti virkšlenti ir jau pradėti imtis konkrečių veiksmų. Galime pasitelkti tinkamas prekybos politikos priemonės, kad darytume uh, šalims atinkamas spaudimą, es pasirašė Mirkosūro susitarimą ir turime reikalauti, kad įgyvenant šį sustarimą būtų laikomasi griežtų aplinkosauginių standartų, vadovaujamasi apdairumo principu. Dabar mes matome, kaip Bolsonaro gyvenina savo pasirašytą susitarimą. Es yra teiškai įsipareigojusi siekti išsaugoti biologinę įvairovę. Tik mes privalome suspenduoti Merkosūro susitarimą, kol nebus užgesinti gaisrai ir netlikti atitinkami tyrimai, nes jeigu didžiausių pasaulio miškų deginimas e, mums e, neskamba pavojaus varpais, tai ko dar reikėtų, kad ES suspenduotų atitinkamą šio susitarimo skyrius. Ačiū kolegiai Abrams. Paskutinis pagal procedūrą, prašau žodžio, kalbės kolega Keller. Aš tik noriu, naudodamasis progą, pasakyti, kad nei kairių, nei dešiniųjų negalima dėl atogražų miškų gaisrų kaltinti, nes Bolsonaro yra uh, kraštutinis dešinysis, moralės yra kraštutinis kairysis ir abu jie pritarė miškų deginimui. Nes Amazonės miškų deginimas reiškia ir e, daro poveikį viso, visam pasauliui, daro poveikį e, žaliavų e, rinkoms ir kol mes pasaulyje pirksime sojos pupelės ir jautieną iš Pietų Afrikos, tol ir toliau bus e, deginami e, miškai. Ir e, Paryžiaus sustarimas ne tik dėl kitų neveiklumo, bet ir dėl Europos nebus įgyvendinamas. Mes privalome taikyti Paryžiaus sustarimo nuostatas pačiais greičiausiais būdais, taip pat ir įgyvendindami Merkosūro susitarimą. Ačiū kolegai Kelheriui. Baigiame pasakymus pagal procedūrą, prašau žodžio, diskusijų pabaigoje. Dabar komisijos vardu kalbės jos narys vėl. Ačiū. Turbūt visi sutiksime, kad atogrąžų miškai yra gyvybiškai svarbus išteklius, o mums visiems kelia nerima nesibaigiantis miškai. Amazonėje ir kitose planetos vietose. Be jokios abejonės reikia su tuo kovoti ir nesvarbu, ar gaisras vyksta Angoloje, Sibirė, Europoje Pietričio Azijoje ar Pietų Amerikoje. Visus tuos gaisrus reikėtų skubiai gesinti ir taip kovoti su klimato kaita. Miškai padeda mums kovoti su klimato kaita, todėl jie yra mūsų visų atsakomybė, o konkrečiai atsakomybė laikytis Paryžiaus sustarimo. Daugelis iš jūsų minėjo Merkosūro susitarimą. Yra jame atskiras skyrius skirtas aplinkos apsaugai. Ir jame ES ir Brazilija įsipareigojo laikytis Paryžiaus susitarimo. Brazilija įsipareigojo atsodinti miškus Taip pat ten įsipareigota taikyti tam tikrą moratoriumą sojos auginimui, įsipareigojo nepirkti mėsos, kuri užauginta auginant galvijus ankste, ankstesnėse miešto, miško vietovėse. Šis skyrius apima bendradarbiavimą įvairiose srityse. Tai aplinkos apsauga, kova su klimato kaita. Ir šis sustarimas tai papildoma priemonė ES stengiantis apsaugoti savo rinką ir piliečius. Dabar mūsų tikslas užtikrinti, kad įsipareigojimų būtų laikomasi. Merkosūro susitarime yra skyrius dėl tvarios prekybos. Ten yra išdėstyti įsipareigojimai dėl gamtos apsaugos ir dėl klimato kaitos, būtent Paryžiaus sustarimo. Komisija išvardijo, išdėstė priemonės, kaip tų įsipareigojimų turi būti laikomas. Jeigu šalis nesilaiko įsipareigojimų, mes galime pritaikyti tam tikras priemonės. Mes užtikrinsime, kad Brazilija laikysis savo įsipareigojimų pagal Paryžiaus sustarimą. Pavyzdžiui, iki 25 metų Brazilija turi sumažinti 37 procentais šiltnamio efektą sukeliančių dujų, lyginant su 2005 metais taip pat turi sustabdyti miškų naikinimą Brazilijos Amazonėje. O iki 30 metų sumažinti emisijas 40 procentų. Kai kurie iš jūsų ragino mus mažinti paklausą tų produktų, dėl kurių naikinamas miškas. Labai svarbu, kad ES per savo reglamentavimą uždraustų nelegaliai nukirstos medienos priekybą. Tai sumažintų miškų naikinimo mastą, o vartotojai žinotų, kokius produktus perka. Dėl ateities priemonių taikomų produktams, dėl kurių miškas naikinamas. Aš noriu paminėti komi, e, mūsų komunikatą dėl miškų naikinimo ir kokiu priemonių bus įmamasi. Tai yra standartai, sertifikavimas, siekiant identifikuoti, iš kur mediena atkeliauja, taip pat teisės aktų ir kitokios priemonės skirtos užtikrinti tiekimo grandinės skaidrumą ir sustabdyti miškų degradavimą. Taip pat yra skirtos priemonės skatinti atsakingą verslą ir įsteigti suinteresuotų šalių platformą, kur galėtų diskutuoti NVO verslo, prekybos ir vyriausybių atstovai. Baigdamas priminsiu štai ką. Asociacijos sustarimo teisinis tekstas, galutinis tekstas bus pateiktas valstybėms narėms ir Europos parlamentui, nes jį reikės patvirtinti. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nariu Vėlai diskusijų pabaigoje tarybos vardu kalbės ministrė Tupurainin. Gerbiamas. Ponios ir ponai, aš baigdama norėčiau padėkoti Jums už šias labai naudingas diskusijas tokiu aktualiu visiems mums klausimu. Mes visi sutinkame su tuo, kad turime dirbti kaip galėdami tam, kad apsaugotume mūsų miškus. Reikia, kad ES E, daugiau dirbtų šioje srityje, taip pat, kad būtų laikomasi mūsų tarptautinių įsipareigojimų. Daug iš jūsų kalbėjote apie Merkosur priekybos sustarimą. Priekybos sustarimas su Merkosur šalimis numato uh, gana stiprų uh, priekybos ir darnaus vystimosi skyrių, panašiai kaip ir kitose sustarimuose. Ir pagrindinė uh, E, sąlyga yra ta, kad priekyba neturėtų kenkti aplinkai ar darbuotojų e, sąlygoms padėčiai akcentuojamas darnus vystimasis ir yra specialus skyrius sustarime Merkosur dėl klimato kaitos, e, pagal kurį šalys įsipareigoja gyveninti Paryžiaus sustarimus. Taip pat yra ir nuostatų dėl kovos su miškų naikinimu. Tačiau, kaip ir Europos parlamente, diskusijos taryboje dėl ES Merkosios tarimo e, vos yra prasidėjusios. E, aišku, kad reikės pakankamai laiko išsamei išnagrinėti e, susitarimui, dėl kurio jau kaip ir susidarėta. Ir institucijos turėtų visos sąžiningai kalbėti apie šį sutarimą ir vadovautis faktais. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad uh, E, atvira, plataus užmojo prekybos politika pagrįsta taisyklėmis yra mūsų prioritetas kaip pirmingaujančio šalies. Taip pat reikia, kad būtų laikomasi tvarumo principų. Ir nepamirškime, kaip svarbu, kaip galima greičiau veikti, kovant su klimato kaita, turime veikti dabar, pradėti ne vėliau. Ir mes galime įtakoti kitus, parodami pavyzdį. Būtent todėl labai svarbu pasiekti susitarimą dėl e, klimato neutralumo iki 50 metų. Ir tą turime padaryti kaip galima greičiau. Ponios ir ponai, mes turime saugoti Amazonijos e, atogražų miškus, išsaugoti juos ateinančioms kartoms. Jau daug buvo padaryta žalos, dėl to apgailestauju, bet mes dabar turėtume daug dėmesio skirti, kad e, prevencinėms priemonėms kad padėtis dar nepablogėtų tiek Amazonės regione, tiek ir kitur, nes mes turime e, apsaugoti ir mūsų pačių gyvybės. Miškų naikinimas yra pasaulio masto problema, jis susijusi su įvairiais aspektais. Dėl tos priežasties bendradarbiavimas e, taryboje yra e, vienas iš elementų svarbaus darbo. Taip pat labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tarp ES institucijų ir mes dėl šios priežasties visi apie šias problemas kalbame. Dar kartą dėkoju Jums už aktyvų dalyvavimą ir už Jūsų dėmesį. Ačiū, ponė Tupurainen, diskusijas šio darbo tvarkės klausimu baigiame. Dabar skelbiu trumpą posėdžio pertrauką.